dear members of the budgetary control committee dear commissioner chapter eh, nine of the court's annual report presents the result of the specific Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėmiai Europos parlamento nariai, mes kalbėsime šiandien apie ES institucijų sąskaitas. Politiko, 2012 metais e, žmogiškiesiams e, ištekliams atlyginimams ir pensijom, pensijoms, pastatams, e, energijos išlaidoms, informacinėms technologijoms sudarė 7 procentus. 2012 metais atliekant auditą buvo įvestos tris naujovės, palyginant su darbu praeitais metais. Pirmiausia, mes e, pakeitėme e, tikrinamų operacijų skaičių. 2012 metais audito rūmai patikrino 151 operaciją, o 2012 metais mes patikrinome 56 operacijas. Antras patobulinimas e, yra susijęs su mūsų bendro požiūrio į viešuosius pirkimus suderinimu. Nuo 2012 metų audito rūmai nustatė tam tikrus pažeidimus ir e, pasitelkė šią naują sistemą. Ir trečioji naujovė tai yra priežiūros ir kontrolės e, e, sistemų veikiančių institucijose auditas. Tai yra naujas dalykas. Ir atliekant šį auditą, audito rūmai patikrina dvi institucijas e, ir jos pasirinkamas rotacijos principų. Ir mes patikriname, kaip tvarkome žmogiškieji ištekliai, kaip atliekame viešieji pirkimai. Ir 2012 metais mes patikriname Europos parlamentą ir tarybą. Kaip ir praeitais metais, mūsų vertinimas yra teigiamas ir auditorumai padarė išvadą, kad visos 2012 metais atliktos operacijos ir išlaidos buvo teisėtos ir tvarkingos. Konkrečiau, audito rūmai aptiko, kad tik tai e, vienos iš 151 procento opera, 151 operacijos metu buvo padaryta klaidų. Taigi klaidų lygis yra beveik nulinis. Visos kitos institucijos atitinka finansinio reglamento nuostatas. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, audito rūmai nenustatė rimtų, sunk, rimtų problemų institucijų priežiūros audito sistemose Tačiau mes e, nustatėme, jog buvo padaryta šiokių tokių neksnikslumų atliekant viešuosius pirkimus ir skiriant socialinės išmokas. Ir audito rūmai rekomenduoja po savo 2012 metais atliktos, at, e, atlikto audito rekomenduoju, kad Europos parlamentas ir taryba suteiktų geresnės e, instrukcijas e, leidimus užduodantiems e, pareigūnams ir gerbimieji komiteto nariai. Aš su manimu atsakysiu visus jūsų galimų turimus klausimus ir dėkuoju uždėmesį. Ačiū, ponė Tomė, dabar steiksiu žodį pranešėjai, ponė Piperiui, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, gerbiami auditorumų atstovai, džiaugiuosi, kad šiandien turime galimybę išsameu apsvarstyti vidinio lėšų administravimo aspektus, apskaitai administravimo klausimus. E, skaitant ir susipažįstant su auditorumų išvadomis dėl klaidų lygio, kuris e, prieš tai siekia 0,1, o dabar 0,0 procentų, tai šie skaičiai iš tiesų įspūdingi, tačiau aš norėčiau grįžti prie anksčiau jums mano ir kolegų raštu užduotų klausimų susijusių su viešųjų pirkimų galiojančios procedūros nesilaikymo ir starčių sudarimo, personalo samdymo, atlyginimų skaičiavimo tvarkos. Mums labai rūpi, kaip e, yra interpretuojamos pareigybinės e, instrukcijos, kaip vykdomi darbuotojų mokymai, kaip sprendžiami konfliktai kylantis darbo vietoje ir aš taip pat norėčiau pakalbėti apie Ciglerio bylą, galiausiai kalbant apie e, personalo pareigybinės pareigybinius aprašymus svarstydami pastarąjį kartą biudžeto vykdymo aspektus mums, e, mes jau minėjome, kad mums kyla įvairių klausimų susijusių su atlyginimų skaičiavimo lentelę darbo sutartimis, laikinomis ir nuolatinėmis. Taip pat kyla mums nemažai klausimų susijusių su aukštesniųjų administracijos pareigūnų komandiruotėmis ir atrodo, kad uh, komisija turi tam tikrus uh, vidaus neoficialias taisyklės susijusias su komandiruotėmis uh, su komandiruojamo asmenų apgyvendinimu ir kitais aspektais mums būtų įdomu išgirsti atsakymą į klausimą, ar yra aiškios nuostatos e, susijusios su visais mano minėtais aspektais, ar čia galima laisvą nuožiūrą pasirinkti. Kitas klausimas susijęs su darbuotojų mokymais. Čia aš vis dar lieku prie <clears throat> personalo temos, nes yra e, pareigūnų kvalifikacijos kelimo programa patvirtinta, tai yra sveikinęs dalykas, nes Europa smarkiai priklauso nuo jos pareigūnų kokybiško darbo, tačiau vertinant šių kvalifikacijos kelimo programų sąnaudas ir teikiamą naudą, tai noriu paklausti, ar buvo atliktas, atlikta atitinkamoji palyginamoji analizė, ar tos investicijos į darbuotojų mokymus atneša apčiuopiamų rezultatų, kokie tai yra rezultatai ir pagal šį aspektą taip pat būtų galima vertinti administracijos darbo veiksmingumą. Kalbant apie įdarbinimo procedūras, tai mums e, nėra visiškai aišku, kokie kriterijai, e, kokie darbo kokybės reikalavimai yra taikomi samdomiems darbuotojams jų atrankos procedūros metu. Todėl noriu paklausti štai ko auditorumo atstovo. Norint tapti aukštesniuoju komisijos pareigūnu, yra dalyvaujama atrankos konkursuose, tai yra komisijos organizuojami konkursai, ar e, tas konkursas vyksta pagal tas pačias procedūras, kaip ir įdarbinant naujus darbuotojus auditorumuose, ar auditorumai šiuo atveju organizuoja savo atskirus e, personalų samdymo e, konkursus, ar samdo darbuotojus iš to paties sąrašo, kuris yra sudaromas pagal bendrą, bendrą konkurso tvarką. Taip pat e, dar kai kurie kolegos uždavė papildomų klausimų, noriu priminti pana Toirerio laišką 2013 metų balandžio 19 dienos komisijos nariui šiemetai, kuriamis klausė apie galimybę išvengti interesų konflikto. Jūs, e, vicepirmininkė Šepčiovičiau, atkreipėte dėmesį į tai noriu Jūs pacituoti, kad Mišelio Peti e, pakartotinis paskirimas etikos komisijos vadovu e, nereiškia jokio interesų konflikto, nes ta ad hoc etikos komisija turi pasirūpinti tuo, kad buvusių e, komisijos narių tolesnė profesinė veikla būtų vertinama pagal atitinkamus administracinio ir etikos kodekso reikalavimus, kurie yra taikomi komisijos pareigūnams. Noriu paklausti čia apie sąsąją su ponu Mišeliu Peti ir e, e, koks buvo jūsų indėlis siekiant šiuo atveju išvengti interesų konflikto. Antras klausimas, kodėl komisija priemė sprendimą pratesti pono Peti įgaliojimų terminus turint omenyje, kad jūs, ponė Šepčiovičiau, savo laiške minėjote, cituoju, kad prieš kurį laiką kilo abejonių dėl pono Peti vaidmens e, dal, komisijos nario dalį skandalo atveju. Taip pat noriu paklausti, ar nebuvo pakankamai e, rasta kandidatų tapti etikos komisijos pirmininku ir būt komisija įsipareigojo, prisimė tam tikrus įsipareigojimus, pono Pėti skirti šias pareigas, jeigu taip, tai kokiais kriterijais vadovaujantis. Dar papildomas klausimas dėl mūsų 21 klausimo užduoto raštu ponui Piebalksui. Čia taip pat kalba eina apie interesų konfliktus. Savo atsakymę komisija rašo, cituoju, kad e, tarptautinės e, Yra žinomas tik vienas buvęs komisijos pareigūnas, kuris šiuo metu dirba tarptautinėje e, IMG konsultacijų agentūroje ir pagal 16 straipsnį e, jam buvo taikoma e, taikomos atinkamos prievolės du metus nedirbti atitinkamų su savo ankstesnė veikla komisijos susijusių pareigų. Čia minimas e, pono Pievalgo atsakymą Armenija, Azerbaidžianas, Libija, Egiptas, Izraelis, Moldova, Marokas, Palestina, Sirija, Tunisas ir Ukraina. E, kaip šalis, e, kurioms yra taikomi tinkami pribojimai, noriu paklausti, kodėl tie pribojimai galioja tik tai tuos du metus ir kodėl minimos tos mano įvardintos šalis. Ir dėl trečio klausimo dar noriu šiek tiek įsiplėsti, ar tiesa, kad IMG įmonė iki 2012 metų pabaigos gavo 5,5 5 milijonus eurų už e, konsultacijas klimato kaitos srityje, už savo ekspertų paslaugas, ypač už e, pusantro milijono eurų už projekto įgyvendinimą Birmoje, atsižvelgiant į tai, kad e, tam projektui vadovavo buvęs komisijos pareigūnas, kuris 11 metais dirbo klimato kaitos generalinėme direktorate. Jeigu ta informacija yra teisinga, tai kodėl Birma nebuvo paminėta tame sąraše, kurį mes gavome iš komisijos nario Piebalkso. Tiek būtų kritinių pastabų, papildomų klausimų, nepaisant tos, to nulinio klaidų lygio. Matote, kad mums kaip e, parlamentiniai kontrolės institucijai dar kyla šiokių tokių papildomų klausimų. Ačiū kolegai Piperiui už įžanginės pastabas. Dabar norėčiau paprašyti jūsų komisijos narį pristatyti savo komisijos poziciją, o po to pradėsime diskusijas, kuriuose pirmiausiai galės dalyvauti koordinatoriai. Taigi komisijos nariai, jums žodis. Much, uh, uh Ačiū, panė pirmininkė, gerbėjai uh, komiteto nariai, gerbėjai kolegos. Ir norėčiau pasveikinti taip pat ir pas mus atvykusius lankytojus iš Batin-Württembergo. Visuomet yra malonu matyti jaunimą, kuris domisi ES reikalais. Ir aš nebejoju, kad jums įdomu bus klausytis uh, debatų vyksančių. Uh, uh, šiame komitete, nes mes darome viską tam, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami kuo geriau ir kad būtų užtikrinta tinkama jų naudojimo priežiūra. Dėkuoju Jums už kvietimą dalyvauti šioje diskusijoje ir dėkuoju ponui uh, Tomė Mugorūza už jo paaiškinimus ir dėkuoju detorumams už jų glaudų bendradarbiavimą. Mes galime dabar didžiuotis tuo, kad e, turime e, nulinį klaidų lygį, o tai tapo įmanoma tik mūsų bendradarbiavimu su auditoriais dėka, nes auditoriai padeda tiek komisija, tiek kitoms institucijoms e, užtikrinti kuo aukštesnę administracinių procedūrų kokybę. Ir džiaugiamės, kad mes Taip pat dabar žinome, jog mūsų sąskaitos e, ir finansiniai dokumentai yra tikrinami nepriklausomai, visiškai nepriklausomai nuo mūsų e, pačių, e, ponia pirmininkė. Jūs atstovaujate šiandien visam Europos parlamentu ir aš dėkoju Jums už Jūsų produktyvę priežiūrą ir, ir už Jūsų konstruktyvų spaudimą, kuris nuolatos reikalauja iš mūsų visiško budrumo, nes visuomet, kai atvykstu į Jūsų komitetą, išgirstu labai daug įdomių klausimų, sudėtingų klausimų ir Jūs praeitą savaitę matėte, kad mes bandėme atsakyti į penki, daugiau nei 50 Jūsų komiteto narių pateiktų klausimų. Uh, norėdami padėti jums tinkamai pasiruošti šiandienos posėdžiui. Aš be abejo sugrįšiu prie to, apie ką kalbėjo pranešėjas, bet pirmiausia norėčiau uh, pasakyti kelias, tokias, kelias žanginės uh, pastabas. Pirmiausia yra darbuotojų reforma, mūsų viešosios tarnybos reforma. Čia mes uh, galime pasidžiaugti tuo, kad mums pagaliau pavyko baigti labai sudėtingas darybas dėl daugumetės finansinės programos. Uh, šių susitarimų dėka ta, šiandien situacija yra kol kas aiškesnė ir mes žinome, kiek mes galėsime sutaupyti įgyvendinę mūsų administracinę reformą. Tai reiškia, kad iki 2020 metų kiekvienais metais taupysime 2,8 milijardo eurų ir po to po 1,6 milijardo per metus. Kaip mes tą sugebėjome padaryti? Darbuotojų skaičius bus, bus sumažintas 5 procentais ir taip pat bus gyvendintas ir naujas darbuotojams taikomas reglamentas, kuris įsigalios nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Praėjo tik devyneri metai nuo pastarosios. Uh, uh, nu, paskutinės mūsų rimtos administracinės reformos ir aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas su mumis puikiai bendradarbiavo ir kartu mes sugebėjome iš esmės pakeisti darbuotojų e, reglamento e, esminės nuostatas Ir šis klausimas yra labai sudėtingas ir vis dėlto mums pavyko uh, uh, pasiekti visus šios sustarimus, nepakenkiant uh, mūsų institucijų darbui. Jums yra žinoma, kad, darbdavi, kad jau dviejai metai yra išaldyti darbuotojų atlyginimai, darbo laikas per savaitę bus padidintas iki 40 valandų ir papildomos su pensijomis susilaidojus išlaidos bus ilgainių palaipsniui mažinamos. Tačiau mes sugebėjome vis dėlto nepakengti visai sistemai ir dabar galime būti tikri, kad aukštos kokybės e, viešoji tarnyba Europoje ir toliau veiks. Mes siūlome 5 procentai sumažinti darbuotojų skaičių, tai reiškia, kad kiekvienais metais bus mažinama po vieną e, po projektą. Ir nuo 2013 iki 2017 metų yra nustatytos kiekvienam generaliniam e, direktoratui darbuotojų mažinimo kvotos. Tai reiškia, kad kitais metais mes sumažins, bendras sumažintų darbuotojų skaičius sudarys 250. Mes e, atidžiai klausimės e, įvairių diskusijų, išgirdėme ir jūsų patarimus ir ponia Gresler kalbėjo apie tai, kaip mes galėtume patobulinti kontrolę, kaip galima būtų taupyti įvairiose sritise, apibendrinant koordinavimo įvairias funkcijas. Ir mes da, žinome, kaip ga, jūs taip pat mums patarėte, kaip galima būtų optimizuoti ekspertų darbą. Taip, taip, žinau, kad po to sugrįšiu, sugrįšiu dar prie to klausimo. Ir be abejo, mano galva labai svarbu yra pabrėžti, jog e, nuodugnus išsamus tikrinimas e, padėjo mums, komisijai, padėti ir kitoms institucijoms, nes, kaip žinia, mes padedam kitoms institucijoms taip pat toblinti e, savo veiklą ir ir mes sugebėjome apibendrinti 1700 darbo vietų. Taigi visi bendromis jėgomis 2013 metais 22,2 procentai visų mūsų administracinių išteklių buvo skirta administracinėms reikmėms. O praeitą kartą, kai kalbėjome su ponia Diegler, tas skaičius siekia 30 procentų. Taigi, matote, da, akivaizdus yra, sumažinimas yra akivaizdus. Toliau. Kaipgi mes pasieksime naujus tikslus, kaip dirbsime pagal savo prioritetus. Apie tai dar kalbėsime, kai sugrįšime prie agentūrų. Ir be abejo, visuomet, kai yra padidinami jūsų galiojimai, visuomet yra sunku prisitaikyti, ypač kai turime mažiau lėšų. Ir aš visuomet kolegoms sakau, kad mes turėsime perskirstyti turimas lėšas Ir turėsime taip pat atsižvelgti būtinybę mažinti e, išlaidas visur. Štai toks yra mūsų uždavinys ir komisija tą puikiai supranta ir tikiuosi, kad tą supranta visos kitos ES institucijos, nes tai yra bendra mūsų pareiga. Taigi manau, kad reikės perstruktūrizuoti paslaugas. Mes dabar jau rengiame paramos paslaugos, kurias siūlo įvairūs generaliniai direktoratai. Bandome supaprastinti procedūras, peržiūrėti verslo procesus, kurie dabar galioja tam, kad galėtume sutaupyti ir žmogiškuosius išteklius ir finansus ir kad galėtume veikti efektyviau. Toliau dėl decentralizuoto agentūrų norėčiau pakalbėti apie tai, nes šio komiteto nariams tai yra svarbu. Mes dirbame keliarius metus jau su šiuo dokumentu. Manau, kad tai yra labai svarbus darbas. Matėme, koks buvo skaičių augimas, kaip išaugo centralizuotas agentūros. Visų pirma, 2000 metais buvo 10 agentūrų, dabar jau yra iki 30 agentūrų, kurios veikia Europos Sąjungoje. Taigi augimas vyko ad hoc ir dabar reikia pažiūrėti, kaip mes galime geriau valdyti tas decentralizuotas agentūras. Džiaugiuosi galėdamas e, pasakyti, jog pasiekėme e, bendro sustarimo dėl decentralizuotų agentūrų. Tai yra labai svarbus ataskaitos taškas, e, kuris bus svarbus ateityje, reformuojant ir esamas decentralizuotas agentūras. Aš visą tai sakau, nes norėčiau paprašyti ir jūsų paramos bei jūsų politinių gairių dėl visų šių klausimų. Žinau, kad vienas iš aiškių tikslų to bendro požiūrio buvo tai, kad visada reikia ieškoti galimų sinergijų, suliejimų ir ieškoti daugiau aiškumo decentralizuoto agentūrų darbe. Taigi mes e, siūlome vieną suleijimą, e, tai yra SEPOL ir Europol. Abi šios agentūros užsima e, praktiškai panašia veikla, tai yra tas pats veiklos laukas, tai yra policijos apmokymai ir reikėtų pasižiūrėti, kaip naudinga tai būtų, ar tas sulėjimas būtų naudingas kiek būtų galima sutaupyti ir žmogiškųjų išteklių, ir finansų. Tad būčiau labai dėkingas jūsų komitetui, jeigu jūs palaikytumėte. E, už tai, kad palaikėte tą požiūrį, dėja to neužteko, kadangi parlamente šis pasiūlymas nesulaukė reikiamos paramos, taip pat kaip ir taryboje. Tačiau mes komisijoje nepasiduodame. Mes vadovausimės ir toliau tuo tarp institucinių požiūrių, tarp institucinių susitarimų. E, žinau, kad yra speciali darbo grupė, kuri bus įsteigta tam, kad spręstų ir toliau tuos klausimus susijusius su galimomis sinergijomis ir e, vystimusi agentūrų. Tačiau kol kas mes naudosime tuo susitarimu kaip atskaitos tašku. Nuolat mes atnaujinsime uh, E, agentūras ir kai tik tai pamatysime, kad galima pasiūlyti kažką, kas padidintų veiksmingumą decentralizuotų agentūrų, tai e, būtinai tai padarysime. Na, o dabar e, galėčiau pereiti prie atsakymų į klausimus pranešėjo. Taigi, kas dėl prevencijos ir valdymo interesų konfliktų agentūrose. E, buvo pateikta taip pat ir konkrečių klausimų. Tai e, finansinės taisyklės ir personalo taisyklės numato įvairias priemonės, kurios e, padeda išsklaidyti riziką interesų konfliktų. Be to buvo padaryta pakeitimų ir personalo taisyklėse. Taigi yra numatomas didesnis veikėjų uh, skaičius agentūrose, ne tik tai tas personalas. Kas yra tie papildomi veikėjai? Tai yra valdybos nariai, kurie seniau nesivadovavo tomis prievalėmis, taip pat tai yra mokslinio komitetų ekspertai ir taip pat apeliacinės tarybos nariai. Mes teikėme tokį pasiūlymą, kuris reiškia, kad visi tie asmenys, kurie dirba agentūrose, jokių būdų negali nesilaikyti tų taisyklių, kurios e, galioja sprendžiant interesų konfliktus. Manau, kad e, tos e, gairės bus išanalizuotos jūsų komitete. Mes labai greitai visą tai išsiųsime ir žinau, kad ponas pirmininkas numatė specialų posėdį, kurio metu bus aptariami šie klausimai. Tai vyks kitų metų sausio pradžioje Tuomet mes turėsime progą visus juos aptarti ir net nebejoju, kad gausime didžiulį indėlį į šį procesą ir galėsime pažiūrėti, kaip dar būtų galima viską patobulinti. Baigdamas savo įžangą, norėčiau pasakyti, kad tikiuosi, jog įtikinome jūs, kad mes vadovaujamės tokia administracija, kuri nėra savame suprantama, mes siekime skaidrios ir veiksmingesnės administracijos, norime užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir etinių standartų laikymasi. Norime pademonstruoti visą tai e, tuo e, tai savo darbu ir taip pat e, norime pademonstruoti savo įsipareigojimą. Mes norime, kad mokesčių mokėtojų pinigai kurtų vertę ir kad jie būtų tinkamai naudojami administracijos. Es. Dabar norėčiau e, prieiti prie tų užduotų klausimų, nežinau, ar esu susirašęs juos tinkamą tvarką, jeigu ką nors užmiršiu, tai net nebejoju, kad man priminsite. Aš užsirašinėjau tuos e, klausimus ir visų pirma dėl EPSO. Kaip žinote, tai yra tarp institucinė agentūra, kuri siūlo paslaugas ne tik tai komisijai, nors aišku mes esame pagrindinis vartotojas, tačiau ir kitoms ES institucijoms. Tai yra paslaugų teikėjas visoms ES institucijoms. Kalbant apie tai, kaip yra keičiama įdarbinimo sistema ir kaip mes norime užtikrinti tą sažiningumą, teisingumą ir tai, kad išsirenkame geriausius žmonės darbui. Tai e, visų pirma, reikia gerai suprasti, ko reikia darbe, reikia suvokti, kokių įgūdžių e, reikia, dirbant šioje daugia kalbėje ir daugia kultūrėje aplinkoje. Mes turime kompiuterinio testavimo sistemą ir ji yra pristatyta įvertinimo centro. Manau, kad jos pademonstruoti rezultatai yra geresni negu pusvalandžio interviu, kadangi yra e, pažiūrima į realią aplinką ir tai labai padeda priimti sprendimą dėl to, ar tas kandidatas yra tinkamas dirbti ES institucijose. Paprastai mes e, turime e, tris e, testus per metus. Be abejo, viskas priklauso nuo konkrečios situacijos ir taip pat kartais tai priklauso nuo teisingumo teismo sprendimo. Bet iš esmės mes organizuojame testus bendriems specialistams pavasarį, taip pat paramai vasarą ir rudenį vertėjams. Dabar dėl to, kaip Mes įdarbiname audito specialistus, tai yra specialūs audito konkursai, kurie yra organizuojami visų institucijų, nes, kaip žinote, ne, yra ne tik tai audito rūmai, ne tik tai jiems reikia auditorių gerų, bet ir visoms kitoms institucijoms bei visiems generaliniams direktoratams. Toliau klausimas dėl misijų. Visa tai yra labai aiškiai apibriešta misijų gide. Taisyklės galioja visiems tos pačios, yra nustatytos lubos, viešbučiams taip pat įmanomi tam tikri nukrypimai, bet jie yra labai reti. Kai kalbu apie tas nukrypti leidžiančias nuostatas, tai gali būti tokia situacija, kai jūs privalote būti tam tikroje vietoje dėl saugumo e, sąlygų, aplinkybių, tarkime, tai yra viešbutis ir kartais gali būti sunku jį surasti. Ta, tos priežastys turi būti gerai pagrystos ir man atrodo, kad sistema veikia gerai. Toliau e, veikla paremtas biudžetas, man atrodo, kad tai yra labai geras aspektas ir ateičiai. Kaip reikėtų užtikrinti, kad mes tikriname ne tik, ar pinigai buvo teisingai išleisti, ar ar jie buvo išleisti pagal procedūras. Tarkime, mes statome oro uostą ir mes pažiūrime, ar tas oro uostas buvo pastatytas pagal viešųjų pirkimų taisyklės ir biudžetinės taisyklės. E, klausimas štai koks. Reikia pažiūrėti, kokia pridėtinė vertė yra kuriama to oro uosto, kokios investicijos ir kokia vėliau yra nauda. Manau, kad tas vertinimas turėtų būti kur kas sudėtingesnės Ir e, tai labai svarbu, mąstant apie ateities e, veiklą. E, kalbant apie pirmąją ketvirtą skyrių, tai dabar penk, dėl penktos skyriaus noriu greitai atsakyti jūsų klausimą ir pranešėjo klausimą. Reikėtų čia pagalvoti apie tai, kaip galima pasiremti veiklą pagristais kriterijais, norint įvertinti apmokymų veiksmingumą, kaip tai gali padėti pagerinti veiklą. Kai aš žiūrėjau į sąnaudas apmokymų ir taip pat į suskirstimą, kaip buvo apmokomi asmenys, kiek dienų vyko apmokymai, kokios buvo išlaidos, tai pastebėjau, kad kuo didesnis skaičius dienų, nuo 10 iki 11 yra didžiausias skaičius, tai tas apmokymas paprastai buvo skirtas auditoriams, kadangi yra naujas finansinis reglamentas. Ir be abejo, mums reikia gerai apmokytų auditorių. Manau, kad visiems aišku, koks, kokius rezultatus atneš gerai apmokyti auditoriai. Jie užtikrins, kas bus daroma mažiau klaidų ir be abejo tai sukurs aiškę e, pridėtinę vertę. Toliau dėl interesų konfliktų, tai e, noriu atvirai atsakyti pono Pybals e, klausimą ir taip pat dėl AMG. E, tai negaliu dabar atsakyti į tą klausimą. E, Nedrįščiau dabar spekuliuoti e, tokiu jautriu klausimu. Tiek negaliu dabar taip iš galvos atsakyti. Tad jeigu leisite, aš kreipsiuosi jūs kitą kartą, atsakysiu tiksliai. Reikėtų paanalizuoti šį klausimą geriau ir be abejo tai galima padaryti per IDOC ar per HR ir be abejo mes galėsime tai padaryti, esant būtinybei. Dėl Michel Petit, tai norėčiau pasakyti, kad mes apie tai diskutavome kartu su ombudsmenu, su kontrolieriumi. Ir aš suprantu, kad Etikos komitetas bus labai užsiemęs kitais metais, kadangi atsinaujins institucijų e, nariai, keisės e, komisijos nariai, e, daug kas išeis iš savo pareigų, užbaigs savo darbo komisijai. Tad aš puikiai suprantu, kokia e, svarbi yra etikos komiteto veikla ir su kokiamis rimtomis užduotimis jas susidurs kitais metais. Galiu tik tai patikinti Jūs, kad e, visuomet aš perdodau komisijai e, visus šiuos klausimus ir mes analizuojame, kaipgi elgtis, kai ateis tas svarbus etapas Komitetas teiks atsakymus ir esu tikras, kad nekils jokių klausimų dėl etikos komiteto tinkamo darbo. Atrodo, kad tiek buvo klausimų per pirmąją raundą. Uh, Labai ačiū komisijos nariui. Dabar aš norėčiau suteikti žodį koordinatoriams. Pirmiesiams leisiu kalbėti frakcijų koordinatoriams LP vardu, kalbės pirmoji Inge Greslė. Komisijos narys, aš absoliučius skaičius pamišau, tačiau dar grįšiu prie jo, atsiprašau dėl to tas e, ilgalaikis ginčas dėl trūkstamų absoliučių skaičių. Ačiū, kad e, vėl atvykote pas mus. Ačiū e, už tuos atsakymus, kurie nebuvo taip piktybiškai interpretuojami, kaip mes, mes, kaip mes esame įpratę. Aš norėčiau grįžti prie Michel Petit atvejo. 2013 Liepos 11 dienų į savo rašte pranešite, kad ponas Petit neatliko apskritai jokio vaidmens susijusio su ta visa istorija. Pono daly atsistatydinimo. Iš tiesų, tai ne viskai tiesa, nes gegužės 8 dieną Mišel Peti skambino e, poniai Dei ir kalbėjo apie šį atvejį. Tai bent jau vienas aspektas, kuris ne viskai tikslus susijęs to jūsų raštu. Uh, Aš norėčiau grįžti e, dar prie kito aspekto susijusio su etikos komitetu ir pono Mišelpėti dabartinė veikla ir kai jūs teigiate, kad e, nėra jokios sąsajos tarp e, šių darbų iš viso jau 20 komisijos narių yra palikę komisijos struktūras ir tų pareigūnų pakartotinis paskirimas iš tiesų parlamentui labai svarbus. Tai čia pono Pietį atveju yra visiškai aišku ir akivaizdu, kad esama interesų konflikto, nes ponas Pietį uh, sprendžiant ginčinius klausimus susijusius su tabako gaminiais, tai eidamas ankstesnės pareigas jis vienus dokumentus pasirašinėdavo, dabar jis teikia atitinkamą informaciją e, kitai stovyklai. E, tai manau, kad jeigu mes taip skirtingai interpretuosime tinkamas nuostatas, tai e, kils nemažai ginčių tarp parlamento ir komisijos dėl šių temų. Norėčiau, kad jūs mums dar kartą pasakytumėt priežastis, įvardintumėte, kodėl Mišel Petit buvo pakartotinai paskirtas iš šias pareigas prieš 2012 kalėdas, manau, būtų buvusi galimybė pašalinti be didelio triukšmo pakankamai daug problemų kėlusią struktūrą. Dar norėčiau grįžti prie vieno klausimo. Tai yra personalo darbo tvarkos taisyklės, kurios yra neišsiamamas įvairovės šaltinis. Aš e, gavau informacijos, kad e, <clears throat> komisija samdosi darbuotojus pasitelkusi dvi Bel Belgijos agentūras iš išorės ir samdo juos vadovaudamas Belgijos darbo teisę. Tie statistik, statistiniai duomenys, kurie e, kurias jūs mums pateikėte, ar jie apriepia taip pat ir vykdomųjų agentūrų darbuotojus, nes kiek žinau, būtent vykdomosiose agentūrose yra daug e, pasiskolintų e, darbuotojų iš įdarbinimo agentūrų. Taip pat e, kalbant apie šios struktūros įvertinimą, apie skolintus darbuotojus, kurie dirba valstybės tarnyboje, tai iki šiol tokio dalyko praktikuojama nebuvo. Noriu paklausti, kokie yra komisijos ateities planai susijusi su e, skolintais darbuotojais, ar bus bandoma e, šią praktiką plėtoti, ar e, <clears throat> padaryti ją galą. Kitas klausimas, tai yra trečiasis klausimas, darbo laiko apskaičiavimas, skaičiuojant <clears throat> 200 dienų <clears throat> darbo laiką. E, tai maždaug 14 dienų per metus darbuotojai nepasirodo darbe. Vokietijoje tuo tarpu viešoje tarnyboje uh, Tie skaičiai yra žymiai mažesni, sudaro maždaug 10 dienų per metus be pateisimus priežasties e, nedirbo laiko, to tarpu Bavarijoje tik tai 3,9 dienas. Aš pati apskaičiavau e, komisijos struktūrose be pateisinamos priežasties darbuotojai nepasirodo darbe vidutiniškai 7,3 dienas per metus. E, 34 klausimas dėl Ciglerio bylos, tai yra pakankamai įdomi istorija, kuomet e, konkurencingumo generalinis direktoratas e, buvo patrauktas atsakomybė dėl iš anksto sutartų kainų ir per viešos pirkimus, po to išaiškėjo, kad vienas komisijos darbuotojas pats buvo įsivėlęs į tas į tuos susitarimus. Noriu paklausti, kiek Olafo pareigūnų dalyvauja Ciglerio bylos tyrimė. Man suteiktumėte taip pat didelį asmeninį džiaugsmą atsakydamas į klausimą, susijusi su deleguotų teisės aktų taikymu iš trečiųjų šalių samdomų darbuotojų atžvilgių. Aš čia pirmiausiai e, turiu omenyje mūsų diplomatinės atstovybėse dirbančius vietos darbuotojus, taigi man labai rūpi, kokia yra padėtis šioje srityje. Pirmininkas, ačiū labai. Dabar e, steiksime žodį kitoms frakcijoms pagal jų dydį, jų ar atstovams, kadangi S ir D frakcija neturi klausimą, tai dabar Alės vardu klaus Janas Mulderis. Ačiū pirmininkė, trumpą klausimą noriu užduoti. Šiuo metu laiku tiksliau, jeigu vyktų dabar e, Europos parlamento rinkimai, taip pat komisijos sudėtis bus kitokia, nežinau, ar jūs liksite komisijos nario pareigose, tačiau būtent šiuo metu laiku e, komisijos dabartiniai nariai ir jų darbuotojai ieško geresnių darbo vietų, Tai vadina, šis procesas vadinamas parašutažu, e, turint omenyje, kad jeigu e, valstybės pareigūnas dirbęs komisijos nario kabinete turi didesnių galimybių tapti skyriaus vadovu, e, direktorato vadovu, e, nei tie, kurie nedirbo komisijos narių kabinete. Ar komisijos narys pripažįsta tokią praktiką ir kokiu veiksmu jis ketina imtis, kad e, kitais metais, kuomet e, susilpnės parlamentinė kontrolė tarp birž... birželio ir lapkričio mėnesių tame tarpe, kaip jis ketina užtikrinti, kad uh, paaukštinimai darbe vyktų sąžiningai. Bar stas dabar. Uh, Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau prisidėti prie klausimų, kurį uždavė ponia Gresler apie Mišel Petit. Kaip ir ponia Gresler, Mišelis Petit dirbo generaliniam direktorate ir tuomet dalyvavo derintis dėl sutarties su Filip Morisu. O šiuo metu jisai dirba stambioje tabako įmonėje. Ir kartu jisai vadovauja etikos komitetui. Kaip jūs galite tai paaiškinti? Turiu dar kelias klausimus ir jie yra susiję su jūsų atsakymais į mūsų 34 ir 44 klausimus. 34 klausimas yra susijęs su tabako pramonė ir su <coughs> o, o, mūsų susitrimu su pasaulinė sveikatos organizacija ir su pagrindų konvencija dėl tabako gaminių kontrolės. Penktos straipsnio trečiajame punkte yra nurodyta, kaip reikėtų elgtis su tabako pramonės lobistais. Kontaktas su jais yra leidžiami tik tai e, teisės aktų kūrimo kontekste ir uh, ir darbas su jais turėtų būti visiškai skaidrus. Jūsų atsakymas į 34 klausimą yra pernelik uh, bendras, nekonkretus. Ir mums tai netinka. Aš manau, kad viskas turi būti daroma viešai. 44 klausime yra uh, kalbama apie tai, jog reikia skelbti informaciją apie visus kontaktus tarp ES institucijų darbuotojų ir lobistų. Jūs kartu su ponu Vylandu nemažai dirbote prie to, kad ši sistema realiai pradėtų veikti, bet jeigu aš gerai supratau, šiuo metu yra nemažai kalbama apie tai, kaip galima būtų patobulinti lobistų registrą, kad jisai būtų skaidresnės. Kaip vyksta šis darbas? Kokią informaciją turės pateikti lobistai? Kiek aš suprantu, iš to, kas vyksta darbo grupėje, šiuo metu daugiausia kalbama apie atvirumą, apie skaidrumą. Kalbama apie tai, kad ES institucijų darbuotojai turėtų skelbti informaciją apie savo kontaktus su lobistais. Ar tai yra tiesa? Ir paskutinis klausimas. Kaip jums atrodo, kada ta darbo grupė baigs savo darbą? nes jūs jai vadovaujate ir kartu su ponu Vilandu būtų puiku, jeigu mes žinotume konkretų atsakymą iki rinkimų. Kolegos iš kitų frakcijų nenori pasisakyti, panašu, kad taip yra, ne? Nieko nenorite sakyti. Gerai. Na kągi, komisijos narys žodis jums tuomet. Atsakykite, prašau, jums užduotus klausimus. Dėkoju. Na kągi, Sugrįždamas prie Mišelio Petit klausimo, aš galiu pasakyti, kad aš supratau, ką jūs norėjote pasakyti, viskas yra čia aišku. Kartu turiu jums pasakyti, kad uh, kad uh, mes vis dar kalbame apie tai, kokia turėtų būti uh, etikos komiteto sudėtis kitais metais, ar jį turėtų likti nepakitus, ar ją reikėtų uh, praplėsti ir kas turėtų dirbti šioje, šiame komitete. Jūs uždavėte šį klausimą ir iš dalies patys į jį atsakėte. Kodėlgi buvo pasirinktas būtent Mišelis Petit, kodėl jis buvo paskirtas į e, e, vadovo pareigas. Jūs minėjote, kad jisai buvo generalinio direktorato vadovas, jisai puikiai žino, kaip viskas veikia, jis taip pat vadovavo ir, ir komisijos teisiniai tarnybai, jisai turi labai gerą reputaciją, žinomas, kad yra geras teisininkas. Ir Visais tais atvejais, kai etikos komitetoj teko priimti savo sprendimus ir daryti pareiškimus, tuomet visuomet reikėjo gerai išmanyti, e, labai gerai išmanyti tai, kaip veikia komisija ir jos tarnybos. Be to mes turime du papildomus komiteto narius. Ir visi sprendimai priimami e, bendrai, bet aš suprantu, kad šis klausimas yra sudėtingas. Ir jūs kalbėjote taip pat ir apie ombudsmeną, ir apie jo pastabas, taigi mes dar nagrinėsime, kaip galima būtų patobulinti dabartinę sistemą tam, kad niekam nekiltų abejonių dėl etikos komiteto darbo kokybės, nes kitais metais, ko gero, jie turės paskelbti nemažai sprendimų dėl uh, busimųjų buvusių komisijos narių uh, darbo vietų. Na ką, kai toliau atsakydamas į ponas Tas klausimą ir apie tarptautinę uh, pasaulinį, pasaulinį sveikatos organizaciją ir jos taikomas taisyklės tabako lobistams, taisyklės yra labai aiškios. Kaip jūs ir minėjote, su jais galima susitikti tik tuomet, kai yra nagrinėjami teisės aktai, jų projektai, apie tai turi būti viešai skelbiama. Taip pat būtina surašyti tokio susitikimo protokolą, kuris po to turėtų būti paskelbtas internete. Ir kaip komisijos narys, aš galiu jūs patikinti, kad mes išaiškiname šias taisyklės visiems savo darbuotojams Ypač per pastarąją etikai skirtą savaitę, kuri beje vyko prieš dvi savaitės, tuomet mes paaiškinome, kokios taisyklės galioja šiuo metu. Ir galioja taisyklės taikomos tam, kad būtų išvengta interesų konfliktų ir taip pat galioja taisyklės taikomos konkrečiai kontaktams su lobistais. Uh, Taigi taip mes dirbame Europos komisijoje ir mes darome viską, jog, kad būtų užtikrinta, jog šių taisyklių realiai laikomasi. Toliau aukšto lygio darbo grupė ir jį rytoj susitiks Europos parlamente pusė devynių ir aš dėkoju ponui Vylandui už jo benedarbiavimą, dėkoju taip pat ir visiems kitiems. Uh, ko pranešėjams. Diskusijos šioje darbo grupėje yra labai aistringos ir mes norime užtikrinti, kad naujoji sistema bus geresnė, skaidresnė, platesnė nei galiojanti šiuo metu. Taigi, aš galiu Jums pasakyti, kad mes darysime viską, kad būtų laikomasi darbo tvarkarašio, kuris buvo patvirtintas. Ir mes norėtume, kad ši darbo grupė baigtų savo darbą iki šių metų pabaigos arba vėliausiai kitų metų pradžioje, nes šios darbo grupės darbo išvados bus pristatytos Konstitucinių reikalų komitete ir po to galbūt netgi ir plenarinėme posėdėje. Taigi aš tikiuosi, kad jūs galėsite gauti visams reikalingą informaciją iki kitų Europos parlamento rinkimų. Dirbama yra pagal darbo grafiką ir rengiamas yra pranešimas ir aš tikiuosi, kad mums pavyks viską užbaigti laiku. Galiu Jums e, paaiškinti, kokias tris problemas šiuo metu aš bandau spręsti. E, tos problemos yra susijusios su registro skaidrumu. Pirmoji iš jų, ir čia beje mes dirbame kartu su ponu Vylandu, norime, kad taryba mus taip pat paremtų. Mes pakvietėme tarybos atstovus dirbti darbo grupėje stebėtojų teisėmis ir mes susitiksime su pirmininkaujančios Lietuvos atstovais, jei neklystų kitą savaitę. Ir mes manome, kad būtų Labai gerai, jei taryba galėtų prie, taip pat pradėti dirbti mūsų bendrame sekretorijate, nes taip mes parodytume, jog sprendžiant šią labai svarbią problemą bendradarbiauja visos ES institucijos. Ir pastarojo uh, Mirų reikalų taryboje aš jau kalbėjau apie tai ir. Mes visi kartu turime stengtis įveikti dar likusios teisinės problemas ir kai ką paaiškinti kai kuriams valstybėms narėms. Ir tikiuosi, kad taryboje mums pavyks tai uh, uh, padaryti. Dar dvi problemos, gal kiek naujesnės, šviežesnės, bet iš tikrųjų gal ir senos. Teisės uh, asoci, Teisininko asociacija mums iškelia šias problemas. Uh, Jei mūsų da, lobistų registras bus visiškai skaidrus, mes sužinosime apie 75 procentus visų uh, įmonių, kurios su mumis bendradarbiauja. Tačiau ne, nemaža dalis bus nežinoma, liks nežinoma. Ir todėl uh, aš kalbėjausi uh, su Teisingo asociacijos atstovais, diskusijų dalyvavo ponas Vylandas ir mes ieškome uh, sprendimo, nes, nes jūs patirsite nulatinį spaudimą, nes jums kals klausimą, kodėl jūs tenai nedirbate, o mane ir visa komisija nulatos kritikuos dėl to, kad yra nemažai teisinių kontorų, kurios užseima lobizmu, tačiau jų nėra. Uh, lobistų registre. Taigi turime surasti tam reikiamą sprendimą. Reikia spręsti ir kai kurias ir teisinės problemas, ir net ir konstitucinės problemas. Pavyzdžiui, Ispanijoje reikės įveikti konstitucijoje numatytą draudimą neatskleisti savo klientų tapatybės, bet aš manau, kad mes surasime sprendimą. Ir trečias klausimas, trečia problema, apie kurią norėčiau Jums papasakoti, tai yra tai, kad Amerikos teisininkų, teisininkų įmonės vis dažniau įsisteigia Europoje ir pradeda veikti Europoje. pagal laisvosios prekybos partnerystės susitarimą. Ir kai šios įmonės uh, Jei šios įmonės gali būti registruotos e, e, Vašingtone, kodėl jų negalime registruoti iš naujo Bruselėje? Tai yra svarbi teisinė problema ir aš manau, kad mes turėtume daryti spaudimą šioms įmonėms, tam, kad jos pradėtų geriau rūpinti savo reputaciją, kad suprastų, kad tai yra susijęs su jų reputacija. Nes e, dėl tokios jų veiklos uh, dažnai kritikuojama yra, e, kritikuojamas yra lobistų registras. Teigiama, kad, kad, kad registras nėra pakankamai skaidrus ir kad yra dar 25 procentai įmonių, kurios ne, jame nefigūruoja. Jeigu pažvelgsite į tuos kitus 75 procentus, pamatysite, e, kad e, jis apima maždaug 30 tūkstančių darbuotojų ir dėl to mokslininkai yra labai patenkinti, bet vis tiek lieka dar 25 procentai. Uh, Toliau ponas Mulderis kalbėjo apie e, kabineto narius ir tą vadinamąjį parašutažą, kai ieškoma yra kuo geresnių e, įsidarbinimo sąlygų. Pone Mulderi, jūs esate Europos parlamento narys, aš dirbu komisijoje ir esu visiškai įsitikinęs, kad uh, kad e, jums yra žinoma apie tokius žmonės, kurie yra dirbę praktiškai visur, visose generaliniuose direktoratuose, jie yra labai mobilus. Ir tokie valstybės tarnautojai e, jūsų ir kitų dažnai yra suvokiami kaip e, labai aukštai kvalifikuoti, labai geri darbuotojai, nes jie sugeba įsisavinti įvairias žinias, sugeba dirbti su įvairiais dokumentais, įvairiais klausimais, bet to jie turi dažnai ir nemažai politinės išvalgos, politinės patirties. Na, man atrodo, kad nereikėtų manyti, jog kabineto nariai yra žmonės, uh, kaip nors, e, kurie yra kaip nors sutepti, ar kurie e, e, negali toliau gerai įsidarbinti. Jeigu jūs jau pradėjote dirbti kabinete, tai reiškia, kad jūs jau turite nemažai darbo patirties. Ir bendrų reikalų taryboje buvo kalbama apie tai, kad daug kur valstybėse narėse Labai dažnai kabinetuose dirba nuo 30 iki 40 įvairių ekspertų. Būna labai daug viceministrų, valstybės sekretorių, jų padėjėjų ir taip toliau. O aš turiu tik tai. Aš turiu šešis tik tai darbuotojus, trys yra komisijos darbuotojai, trys yra išorė, iš išorės. Iš Ir aš nebejoju, kad ir taip galima tinkamai atlikti komisijos nario pareigas. Bet aš suprantu, apie ką Jūs kalbėjote. Jūs manote, kad kai tik tai Jūs išeisite rinkiminio atostogų, mes iš karto pradėsime piknaudžiauti taisyklėmis. Bet taip nėra, nes taisyklės yra labai griežtos, labai aiškios, labai aiškiai. Uh, yra reglamentuojama, kaip mes galime žengti ir karjeros laiptais ir privalu laikytis šių taisyklių. Ir mūsų personalo padalinys taip pat labai atidžiai kiekvienu atveju nagrinėja, ar galima paaukštinti ką nors ar ne. Ir aš manau, kad nereikėtų iš karto kabinti kažkokias neigiamas etiketės e, tų žmonių, kurie dirba kabinete. Paprastai dirba labai gerai, labai daug ir turi tikrai įspūdingą reputaciją. Ir man nepatinka tai, kad labai dažnai manoma, kad jeigu jūs dirbate kabinete, tai reiškia, kad jūs automatiškai užsiminėt kažkokiais nelabai gražiais dalykais. Ir ponia Gresler, tikiuosi jūs man atleisite, bet, dabar aš, bet tik dabar aš norėčiau sugrįžti prie jūsų klausimo. Kai kalbame apie išsikraustimo e, išlaidas, kalbame iš esmės apie kelias atvejus. Po ilgų diskusijų su Europos parlamento uh, pranešėjais, su išorės veiksmų tarybos darbuotojais, nes būtent šios tarybo, tarnybos žmonėms šios išmokos yra aktualios. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia pakoreguoti galiojančias taisyklės. Mes nustatėme viršutinę ribą, kuri yra taikoma išsikraustimo išlaidoms padengti. Ir mes stebėsime visas e, finansinės prognozes, e, tikrinsime iš tikrųjų, kiek e, lėšų išleidžiama ir užtikrinsime, kad nebūtų reikalaujama kompensuoti daugiau išlaidų, nei yra numatyta pagal viršutinę ribą. Toliau nedarbingumo apmokamos nedarbingumo e, atostogos. 2012 ir 2011 metais komisijos darbuotojų e, netvykimas į darbą sudarė 3,8 procento. Ir tai yra 13 dienų per metus. Ir galima dar, aišku, diskutuoti apie tai, ką reiškia tos dienos, ką reiškia tie skaičiai. Bet, bet įdomu būtų tiesiog pastebėti, kad e, jos yra skaičiuojamos e, į, įskaitant ir, ir, ir e, šeštadienius ir sekmadienius. Vokietijoje beje nebuvimo darbe rodiklis sudaro 3-4 procentus, o Belgijoje net 6. Taigi, iš esmės, aš nemanau, kad mes turime kokią nors rimtą problemą čia, bet to kiekvieną kartą mes stengiamės atlikti tinkamą kontrolę ir tikrai užtikrinti, jog sistema nebūtų piknaudžiaujama. Absoliutus skaičiai. Aš kalbu apie e, tikrinimo procesą. Aš pateikiu skaičius ir kartais mes nurodome darbuotojų dirbančių kokiame nors generalinėme direktorate skaičių. Bet e, o kartais vidinės organizacijos e, generalinių direktoratų struktūros keičiasi ir dėl to kartais darbuotojų skaičius gali e, sviruoti. Ir dabar mes e, norime sumažinti darbuotojų skaičių. Ir dėl to nemažai kas pasikeis e, komisijoje. Kai pirmą kartą pristačiau šios planus mūsų generalinėms direktoratams, aš jiems sakiau, kad jeigu jūs norite pasiruošti etatų mažinimui turėtumėt manyti, e, turėtumėt e, manyti, jog mes 15 procentų sumažinsime darbuotojų skaičių. Kodėl taip yra? Todėl, kad oficialiai yra numatytas 5 procentų e, rodiklis. Tačiau bet reikėtų atsižvelgti tai, kad mes žvelgsime bendrą situaciją apskritai. Mes žiūrėsime, kiek žmonių dirba kiekviename generaliniam direktorate ir žiūrėsime, pažiūrėjau, kad jeigu kažkur yra mažinamos darbo vietos, tada kaip galima būtų tas pareigas perskirstyti kitiems darbuotojams. Ir iš esmės tik tikslas yra sumažinti bendrą darbuotojų dirbančių komisijoje skaičių. Bet uh, kai mes pradėsime šį darbą, mes konkrečiai matysime, kas vyksta ir turėsime konkretesnius skaičius. Bet dabar aš dėja negaliu pateikti jums konkretesnės informacijos. Toliau laikinieji darbuotojai. Nurodytas e, klausime skaičius. Uh, yra susijęs tik tai su komisijoje dirbančiais laikinaisiais darbuotojais. Ne, aš manau, kad agentūrų darbuotojų nėra skaičiuoti į šį uh, skaičių. Be to buvo pateiktas klausimas ir apie Siglerio uh, bylą, Siglerio atvejį. Jums yra žinoma, kad Šiais atvejais vis dar yra, tebėra aktualus iš dalies dėl to, kad Ziegler kompanija buvo komisijos nubausta dėl kartelinio elgesio. Buvo skirta bauda teismo ir ji buvo sumokėta. Taigi buvo aiškiai pasakyta, jog buvo nustatyta pažeidimų Po to kompanija pateikė savo argumentus ir apskundi komisijos darbuotojų veiksmus. Ir bendrasis teismas atmetė Ziglerio ieškinį ir dabar viskas yra perduota teisingumo teismui. Ir iš dalies e, dėl to vis dar nuolatos ir sugrįžtama prie šios bylos. Komisija perdavė šią bylą Olafui, buvo atlikti keli tyrimai. Net e, keturis kartus buvo pritaikytos administracinės priemonės ir vieną kartą buvo e, patiktas perspėjimas raštu ir du kartus buvo parašytas taip pat pranešimas apie tai, jog reikėtų pakeisti e, taikomą praktiką. Taigi komisija padarė viską, kad būtų pasinaudota visomis turimomis e, tyrimo priemonėmis. Ir tyrimas buvo atliktas e, ir buvo, buvo priimtas dėl jo sprendimas. E, Komišn... Labai ačiū, ponio komisijos nariu, už tokius išsamius atsakymus, kuriuos patikėte per šį posėdį. Dabar dar vienas kolega prašo žodžio, ponas Pretparn. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu du klausimus. Ir iš tų atsakymų, kuriuos išgirdau dėl vykdomųjų agentūrų, e, norėčiau dar sureaguoti ponos Tasis atsakymą dėl konfliktų interesų. E, jūs, komisijos nari, norėčiau, kad atsakytumėte, kokiu priemonių yra įmamasi tam, kad būtų užkirstas kelias interesų konfliktams, e, paskiriant vykdomųjų agentūrų agentūrų narius, kadangi anksčiau, kai mes sprendėme tokius atvejus, tai e, buvo akivaizdžių atvejų interesų konfliktų ir aš vis dar girdžiu tokių kaltinimų. Man tiesiogiai jie yra išsakomi. Dėl tos paskirimo procedūros, taigi pagal savo įgaliojimus gal galėtumėte atsakyti, kokiu priemonių yra imtasi ar kokiu ketinama imtis, norint užtikrinti, kad tokių interesų konfliktų nebūtų. Taip pat dėl vykdomųjų agentūrų Kažkur dokumente jūs kalbate apie tai, kad e, bent jau direktorato lygių personalo skaičius lieka stabilus. E, dabar yra 37 vykdomosios agentūros ES, e tad norėčiau paklausti, ar turite informacijos dėl sumažinimo, ar buvo daryta kažkokiu personalo sumažinimu dėl perėjimo iš personalo komisijos į vykdomųjų agentūrų narius. Labai ačiū. Ačiū komisijos nariai. Norėčiau grįžti dar kartą prie Mišel Petit atvejo. Jūs e, kalbėjote apie tai, kad ieškoma idealios etikos komiteto sudėties. Idealios, manau, nereikia, užtenka patikimos, o dabartinė sudėtis nėra patikima, puikiai žinoma. Žinome, kad dėl netinkamo administravimo taip yra. Jau pusantrų metų mes mėginame, kad komisija priimtų patikimus sprendimus, nes tikrai mes nesivadovaujame šūkių tik tai priekaištauti dėl ko nors. E, ir man labai svarbu, kad šis klausimas būtų išspręstas tol, kol dar galima įspręsti, nepraradus visapusiškai piliečių pasitikėjimo. Idealiai e, aš nenoriu, kad e, viskas būtų išspręsta, nežinau, kad tai neįmanoma ir nereikia čia švaistyti darbo, mūsų laiko įvairioms darbo grupėms. Ir manau, kad mes tikrai E, Baroso antrąją komisiją vertinsime pagal tai, kaip jis sprendžia savo darbuotojų interesų konflikto atveju. Kalbant apie pono Petit e, asmeninius įgūdžius ir gebėjimus, čia kalba eina ne apie tai, čia kalba eina apie draugų pažįstamų tinklą, kuris veikia ir kelia problemų. E, dabar klausimas dėl pagrindų e, susitarimo dėl tabako gaminių kontrolės. Jūs teigiate, kad sprendžiant etikos klausimus komisija visiškai laikosi šio sustarimo nuostatų, tačiau prisimint dalį atvejį ir e, daugkartinius kontaktus su e, tabako lobistais. Tai yra aišku, kad šio e, sustarimo nuostatos nėra gyvenimas. Tai kokiu veiksmu įmatės, kad, klaus, kad e, sustarimas būtų gyvenintas. Dėl iš išorės samdomų darbuotojų. E, manau, kad labai svarbu gauti vispušką informaciją dėl vykdomųjų agentūrų, kadangi mes gauname labai daug skundų ir negalime jų patikrinti. Aš iš esmės manau, kad tokia darbuotojų samdymo tvarka yra pakankamai e, sudėtinga ir tas e, Potiomkino kaimas susijęs su darbo tvarkos taisyklėmis, man rūpėtų jį išlaikyti. E, ir tas teisės, kurias mūsų darbuotojai turi. Jeigu mes Tačiau norime išlaikyti darbuotojų samdymo tvarką konkurso tvarka. Tai jeigu 80 procentų darbuotojų samdoma konkurso tvarka, o 20 procentų ne, tai vis tik daro neigiamą įtaką visos sistemos patikimumui. Ačiū. Dabar klaus kolegė Panajotova. Ačiū, pana pirmininkė. Well, Mėly kolegos, visų pirma, norėčiau pasveikinti poną vicepirmininką dėl įdėtų pastangų, ne tik dėl administracijos portfelio, bet taip pat ir dėl e, darbo tarp institucinio dialogo metu bei siekiant politinės partnerystės tarp ES narių parlamentų. Aš kaip pati iš nacionalinio parlamento, tai labai Norėčiau pabrėžti, kad maloniai bendravau su panu Šestovič ir kad yra užmaigsti puikus ryšiai su Bulgarijos parlamentu nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Tad mūsų bendradarbiavimas ir dialogas su komisija suteikia papildomą strateginį fokusą bendradarbiavime su nacionaliniais parlamentais. Dabar, kalbant apie administracinę dalį jūsų portfolio, norėčiau paklausti, kaipgi dėl perkelimo patyrusio personalo iš būstinės į kitas agentūras, kurios yra įkurtos rytų ir centrinėje Europoje. Ir taip pat kaip ir dėl e, pataisimo e, procento. Ja, vielen Dank. Um, als nächstes der äh, Markus Pieper und dann. Ačiū dabar Markus Pieper, po to Jan Mulder. Noriu papildomą klausimą užduoti, nes e, kol kas dar nebuvo suteikta galimybė e, ponai Mgurucai, Mguruzai, tiksliau, sureaguoti užduos klausimus. Norėčiau, kad ten būtų sutiktas žodis, e, kadangi komisijos nario atsakymai buvo pakankamai įdomus. Aš klausiau, kur komisija ir auditorumai samdo savo personalą ir atsakymas buvo patiktas toks, kad mes vadovavomės bendra e, atrankos sistema, taip pat e, tam tikromis kvalifikacijos kelimo priemonės. Ir noriu labai aiškiai paklausti. E, iš kur jūs imate savo samdomą personalą? Ir jeigu jau jūs derinate tarpusavį auditorumai ir komisija savo veiksmus, tai aš norėčiau, kad šiame procese dalyvautų taip pat ir parlamentas, nes iki šiol mes nebuvome prie šio stalo pakviesti. Jas Mulderis. Man šiek tiek nustebino komisijos nario atsakymas, nes aš savo klausime niekaip nenorėjau neigiamai įvertinti komisijos narių kabineto darbuotojų. Aš tik e, paprašiau, kad visi būtų traktuojami vienodai, nes anksčiau pasitaikydavo atveju, kad anksčiau kabinete dirbę pareigūnai e, turėdavo daugiau galimybių būti paaukštinti negu tie, kurie nedirba. Komisijos narys turi tinkamus statistinius duomenys, aš norėčiau juos gauti ir pamatyti. Tačiau aš iš tiesų jokių būdų nenorėjau kaip nors neigiamai įvertinti komisijos narių kabineto darbuotojus. Pirmkas, ačiū. Daugiau komiteto narių norinčių paklausti nematau. Žvengti tai, kad laikas bėga pakankamai greitai, dabar prašyčiau komisijos nario ir audito rūmų atstovo mums atsakyti į likusius neatsakytus įvairius klausimus ir aš norėčiau taip pat svaruoštų užduoti klausimą komisijos nariui dėl interesų konflikto. Mes susidūrėme su tokiu atveju, kad EBPO e yra patvirtinusi tam tikrus standartus šiuo atveju ir EBPO e, valstybės narės yra atitinkamai kontroliuojamos pačios organizacijos. E, Europos Sąjunga nėra EBPO narė, nepaisant to, kad valstybės narės visos yra EBPO narės, taigi šiame kontekste kyla klausimas susijęs su ES institucijų darbuotojų e, kontrole iš išorės ir prieš kurį laiką išgirdome pasiūlymų e, pačiai ES įstoti į e, ekonominio bendarbiavimo ir plėtros organizaciją. Galbūt jūs galėtumėte sureaguoti į šį mano klausimą, pateikti savo vertinimą. Dar buvo užduotas klausimas, į kurį galbūt čia ir nebus galima atsakyti. Čia buvo paprašyta atsakymo raštu, koks tai buvo klausimas. E, klausimas, kuris buvo užduotas ponui Piebalkui. Jeigu jūs negalite jį atsakyti, tai mes paprašytume komisijos pateikti savo atsakymą raštu. Taigi, prašau. Thank you very much. Uh, Labai ačiū, dėkoju, ponė pirmininkė. Jūsų paskutinis klausimas buvo pirmasis klausimas iš pono Predman. Atsiprašau, nematau jūsų vardo kortelės. Tad tie klausimai gali būti susijęti, kadangi e, pirmiausia klausimas buvo dėl vykdomųjų agentūrų. Tačiau tai yra tos agentūros, kurios vykdo programas Briuselėje. Pavyzdžiui, viena iš agentūrų, kuri vykdo įvairias kultūrinės programas Briuselėje, EAC ir kalbant apie interesų konfliktą, tai nėra didžiulė problema, kadangi vykdomųjų agentūrų pareigūnai privalo gerbti e, personalo taisyklės e, nuo pirmos iki paskutinės taisyklės. E, ponas Prenman kalbėjo apie decentralizuotas agentūras. Mes turime tas 33 agentūras decentralizuotas. Be abejo, tai yra labai svarbi sritis, kaip jūs teisingai nurodėte, buvo išsakyta įvairių kaltinimų, buvo taip pat įvairių kritikos atveju, kai buvo kritikuojamas elgesys šios agentūros pareigūnų, kartais netgi pats vadovas buvo kritikuojamas. Tad apie tai kalbėjo ir Europos parlamentas, ir dėl pakeitimų personalo taisyklių, todėl akivaizdu, kad reikėtų dar patobulinti visą tai ir kilo taip pat klausimas, ką mes darome, kad užtikrintume prevenciją tokių atvejų. Štai čia aš turiu e, dokumento projektą, dabar jau yra baigiamas darbas dėl jo ir ten yra pasiūlymai išdėstyti, kaip mes norėtume pagerinti valdymą ir prevenciją konfliktų, interesų konfliktų agentūrose. Viskas bus labai aiškiai išdėstyta. Visų pirma, reikalaujama, kad tos taisyklės galiotų visiems ir valdybai, ir apeliaciniai tarybai, ir moksliniams komitetams, visiems tiems, kuriems iki šiol dėl vienos ar kitos priežasties tos personalo taisyklės negaliojo. Taigi mes reikalausime geresnio požiūrio dėl interesų deklaravimo, dėl nurodymo, e, potencialaus interesų konflikto, taip pat e, nurodysime, kokių prevencijos priemonių reikėtų imtis. Na ir aišku, kiekviena agentūra turi savo sistemą, bet e, norėčiau labai aiškiai pasakyti štai ką. Agentūroms vadovauja ne komisija, agentūroms vadovauja valdomosios tarybos. Aš suprantu, kodėl gaunu tuos klausimus iš jūsų, tai yra teisėta, tai yra politiniai klausimai, tačiau, kaip jūs matėte, peržiūrėjo mūsų pasiūlymą dėl Europol ir CEPOL sulėjimo, tai nelabai, ką mes galime padaryti. Jeigu valdybos tų agentūrų nenori sulėjimo, tai mes negalime imtis veiksmų norėčiau pasakyti e, dar kartą, kad mes pateiksime labai išsamų taisyklių sąrašą. Mes tikime, kad jeigu tos taisyklės bus tinkamai taikomos, tai tų agentūrų darbas bus veiksmingesnis ir tai užkirs galimybę potencialių interesų konfliktų. Uh, E, jeigu jūs turite dar kokių idėjų dėl to, tai e, labai mielai jas išgirščiau. E, mes tą dokumentą išsiusime iki kalėdų, tam, kad galėtume visi gerai pasirenkti sausio mėnesio diskusijoms. Ponas pirmininkas taip pat kalbėjo apie bendradarbiavimą su EBPO. Man atrodo, kad tai yra gera ir praktiška idėja. Mes labai aktyviai bendradarbiavame su EBPO, aš taip pat dalyvauju suinteresuotų šalių diskusijose. Uh, Manau, kad e, galiu tvirtai sakyti, jog mūsų e, praktika buvo vertinta teigiamai. Be to mes aktyviai siekiame ABPO patarimo dėl to, kaip mes galėtume užtikrinti didesnį skaidrumą, kaip e, galima būtų užkirsti kelią interesų konfliktams ir taip pat kaip galima pasinaudoti geriausiais pavyzdžiais iš kitų ekonomikų. E, toliau dėl tų politinių e, klausimų, tai žinau, kad ne visos, e, atsiprašau, žinau, kad valstybės narės yra EBPO narės, žinau, kad yra valstybių narių, kurios norėtų, kad ES taptų nare EBPO, tačiau tai yra labai sudėtingas diplomatinis klausimas ir kalbant apie tą sprendimą nebūtų lengva įprimti, bet dėl praktinių dalykų tai vyksta tas bendradarbiavimas ir, kaip jau sakiau, mes norime didesnio skaidrumo. Taip pat kviečiame ABPO atstovą. Jis dalyvavo aukšto lygio darbo grupės susitikime, kur buvo kalbama apie skaidrumo registrą. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Malder už tai, kad jis teigia, jog reikėtų su kabineto nariais elgtis sąžiningai. Mes be abejo pasistengsime tai daryti. Jeigu pasižiūrėtumėte į valstybės tarnautojo karjerą, tokio, kuris yra lab, pripažįstamas kaip labai geras darbuotojas, tai manau pamatytumėte, kad tokie asmenys yra dirbę ir kabinete, ir galbūt parlamente, ir kaip nacionaliniai valstybės tarnautojai jie turi tokią patirtį, be to jie e, bendradarbiauja ir su teisėkuros procesu, yra įsitraukę teisėkuros procesą kartais. Norėčiau tiesiog Jūs e, patikinti, kad e, mes e, darome viską, kad nebūtų piknaudžiama tuo laikotarpiu, kai vyks Europos parlamento rinkimų kampanija. Ir tikiuosi, kad viskas tuo metu bus tvarkoj. Dabar dėl ponios Gressler klausimo, dėl tabako pramonės ir susitikimu su tabako pramonės atstovais. Tai, kaip jau sakiau, mūsų taisyklės nurodo, kaip reikėtų elgtis susitikimo su tabako pramonės lobistų, lobistais metu. Mes privalome laikytis taisyklių, taip pat privalome didinti informatumą dėl to, kaip elgtis tokiose situacijose, jeigu jūs esate komisijos atstovas. Na ir kągi mes darome. Jeigu turite informacijos, Pavyzdžiui, jūs e, sakėte, kad jūs buvote tokiuose posėdžiuose, kur nebuvo laikomasi tų kriterijų. Jeigu yra įsitraukusi komisija į tokius atvejus, tai be abejo mes turime įsitraukti ir pažiūrėti, kad tos taisyklės e, būtų gerbiamas. Labai ačiū, ponė komisijos e, nariai. Taip pat, ponė. Pone Panajotova, labai ačiū už jūsų kilnius žodžius. Tikrai mes puikiai bendradarbiavome, kai jūs vadovaujate komitetui Bulgarijoje. Kas dėl e, delegacijų valstybėse narėse? Be abejo, tai yra labai svarbus aspektas, e, matome tai ir pagal Europos e, semestrą. Mums reikia kuo aukštesnės kokybės valstybėse narėse, kadangi tai gali padėti išvengti problemų vėliau. Manau, kad ateityje pamatysite, jog delegacijos bus kur kas aktyviau įsitraukusios į Europos semestrą, jos artimai bendradarbiaus dėl ekonominės valdysenos su atitinkamais parlamentais. Yra tokių atvejų, kai tas taisamasis koeficientas yra tas faktorius, kuris atbaido norą dirbti valstybėse narėse. Jeigu, pažiūrėjau, dirbate Slovakijoje, tai, man atrodo, tas procentas yra 18 procentų, Bulgarijoje galbūt šiek tiek mažesnis. Tad jeigu jūs esate įsisteigę e, Briuselėje, jeigu čia gyvenate ir jūsų šeima yra čia, bei jums e, pasiūlo dirbti Bulgarijoje ar Slovakijoje už 20 procentų mažesnį atlyginimą, tai tikrai neatrodo labai patrauklu. Ir negaliu pasiūlyti jokio sprendimo, kadangi tai yra e, pareigūnam taikomos taisyklės, jos yra ką tik patvirtintos. Ir būtent jomis mes vadovaujamės, kas dėl perkamosios galios, tai mes pažiūrime, turėtų, koks turėtų būti atlyginimas tų, kurie dirba Briuselėje ar kitose ES valstybėse narėse. Žinau, kad egzistuoja ta problema, bet stebuklingo sprendimo neturiu. Kągi, dar daug kolegos norėtų pasisakyti. Ar tai yra susiję su klausimais komisijai ar auditorumams. Ponas Lasende. Sí, gracias, presidente. Gracias por su comprensión. Sí, en relación. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl to, ką ką tik pasakė komisijos narys, tai visų pirma norėčiau padėkoti jam už atsakymus, bet mes čia turime ir audito rūmų atstovus. Turime juos e, pasveikinti, nes jie e, trigubai padidino e, operacijų skaičių, kurios buvo apimtos pernai ir šiemet. Tad norėčiau pakalbėti apie agentūrų, apie vykdomasias agentūras nuomonės dėl laikinųjų darbuotojų išsiskiria, bet jeigu komisija turėtų pakankamai pinigų, kad įdarbintų žmogų nuolatiniu, nuolatinio sutarties pagrindu vykdomojoje agentūroje, tai ar visuomet tokiu atveju būtų įdarbinama nuolatiniu pagrindu. Taip pat dėl etikos kodo. Ir dėl interesų konflikto, tai e, norėčiau paklausti komisijos. Ir generalinio sekretoriaus, kodėl nėra e, pagrindų etikos e, kodekso, kuriuo turėtų vadovautis visi. Reikėtų aiškiai suprasti, kokie yra galimi interesų konfliktai ir reikėtų rekomendacijų. Taigi reikėtų tokio pagrindų etikos kodekso, kur būtų apimamos visos tos priemonės, kur būtų plačiai pažiūrima, man atrodo, kad tai būtų gera idėja. Labai ačiū. Panas Mulder. Yeah. Yeah, please, yeah. I'm a bit astonished that the commissioner gives a wrong turn. Su truputėlį mm, nustebęs dėl to, kaip e, buvo interpretuotas mano klausimas. Aš e, neraginau kabineto narius e, traktuoti vienodai. Aš raginau traktuoti visus komisijos pareigūnus vienodai. Ir jeigu turite statistikos, kokiu nors domenų susijusiu su mano klausimu, tai aš norėčiau juos gauti. Ačiū. Jeigu nėra, dabar noriu, jeigu paklausiu, teiksiu dar kartą žodį komisijos nariu Šefčiučiu, po to auditorumo atstovui. Kalbant apie interesų konfliktą, tai pirmininkas jau siūlė kitais metais šį klausimą išsameu apsvarstyti, tačiau e, bandant pagerinti kai kurios komisijos darbo aspektus, tai pastabos dėl agentūrų veiklos e, turės būti uh, atitinkamai įtrauktas į mūsų pastangas pagerinti savo veiklą, ypač samdant agentūrų darbuotojus ir pareigūnus, jiems iš anksto reikės pareikšti, užpildyti atitinkamas anketas dėl galimo interesų konflikto, taip pat ir paliekant darbą. E, nustojant eiti užimamas pareigas, tiek vertinant pareigūnų elgesį, tiek uh, jų potencialiai užimsiamas naujas pareigas, e, bus įvertinamas tam tikras potencialus interesų konfliktas ir tokiais atvejais e, atitinkami asmenys privalės iš anksto informuoti komisiją ir, ir e, komisija pasiliks savo savame suprantamą teisę uždrausti tam e, asmeniu, užimti tam tikras pareigas ir taip jau yra atsitikę kelis kartus anksčiau. Manau, kad e, pabandysime dar papildomas priemonės pritaikyti išsamesnės, kurias čia yra sudėtinga pristatyti, kadangi jau ir taip viršėjame mums skirtą laiko limitą ir mes pamėginsime uh, E, dar e, vieną papildomą e, kontrolės ir priežiūros lygmenį nustatyti, kuris bus labai svarbus vertinant ES institucijų veiklos rezultatus. Atsakant į klausimą dėl darbo sutarčių laikinumo arba dėl nuolatinių darbo sutarčių pasirašymo su darbuotojais, iš tiesų sudėtinga pateikti vienreikšmišką atsakymą kaip geriausiai būtų samdyti e, darbuotojus, jeigu darbuotojai samdomi pagal Belgijos darbo teisę, pasirašant laikinas darbo sutartis. Tai reikia atsižvelgti į konkrečias aplinkybės, nes kartais e, e, yra reikalingi darbuotojai tik tai trumpam laikui, kuomet yra pasitelkiami jų ekspertiniai gebėjimai. Po to jų įgūdžiai tampa nebereikalingi, kartais mes e, turime reikalų su papildomomis e, e, tarnybomis, kurios pavaduoja nuolatinius darbuotojus tam tikrą trumpą laikotarpį. Tik vienareikšmišką atsakymą šį klausimą pateikti būtų labai sudėtinga, tačiau žinote, kad komisija stengiasi būti geru darbdaviu, taip pat kaip parlamentas ir kitos es institucijos, jei įmanoma, visuomet mėginame E, užtikrinti, kad e, darbuotojai e, turėtų stabiles, tinkamas darbo sąlygas, vadovaujantis geriausiamis ES tradicijomis. Dar grįžtant prie pono Milderio klausimo, norėčiau tik atsiprašyti jūsų už tai, jei netinkamai interpretavau, vertinau jūsų klausimą ir uh, komentarus. Aš e, puikiai išgirdau jūsų signalą, mes stengsimės visus e, komisijos darbuotojus pareigūnus vertinti vienodai. Aš nežinau, e, ar turime atitinkamų statistinių duomenų, tą įsiaiškinsime, tačiau labai dėkoju, kad atkreipėte dėmesį į šį klausimą ir aš suteiksiu parlamentui apie tai papildomas informacijos. Ačiū, dabar suteiksiu žodį auditorumo atstovui ponui Tomė. Mugurūzį. Well, I, I like to... Ačiū, ponia pirmininkė, aš norėčiau trumpai pamatyti, paaiškinti jums kai ką ir atsakysiu pono Piperio klausimą. Jis klausė apie tai, kaip veikia mūsų e, kontrolės sistema. Mes, e, kaip ir kitos ES institucijos, e, veikime pagal tą pačią sistemą, bet po tai priimami tik tai praėjus EPSO konkursai. Vertinimas vyksta keliais e, lygiais, reikia atsakyti į konkrečius klausimus ir daugybų klausimų susiję konkrečiai su e, kandidatų patirtimi audito srityje. Bet nepamirškime, jog EFSO nieko nesamdo. Komisija ir auditorumai tai daro e, patys, laikydamėsi darbuotojams taikomo reglamento. Mes taip pat rengėme pokalbius su įvairiais kandidatais. Be to mes rengėme ir savo darbuotojų mokymus ir uh, padedame savo darbuotojams kilti karjeros laiptais, dalyvaujant įvairiuose su valdymu susijusiais mokymuose. Susijusiuose mokymuose. Skaičių dabar neturiu poranka, bet galiu Jums pasakyti, kad žmonės, kurie dirba audito rūmų turi nemažai patirties, dažniausiai jie ateina iš privataus sektoriaus, tai yra iš įvairių audito įmonių, apskaitos įmonių. Ir taip pat nemažai kandidatų uh, būna jau padirbėję nacionalin... panašiuose nacionaliniuose institucijose, pavyzdžiui, valstybės kontrolės institucijose. Taigi darbuotojų samdymas, mokymas yra dalykai, kurie priklauso mūsų kompetencijai. Ir tikiuosi, kad aš Taip atsakiau pano Pyprio klausimą, dėkuoju pirmininkė. Uh, Ačiū, o dabar norėčiau paprašyti pranešėjo apibendrinti įvykusią diskusiją. Markos Pypri, prašau. Ja, danke, das... Va... Ačiū. Atsakymas buvo pakankamai išsamus, tačiau kadangi procedūra yra bendra, tai aš norėčiau gauti atitinkamus statistinius duomenys, tačiau Manau, kad pasitaikius progai mes įsiaiškinsime šį klausimą kartu su auditorumais, varstydami jų veiklą. E, nepaisant visų senų atsakymų, manau, kad e, į kai kuriuos klausimus nebuvo atsakyta. Tai norėčiau pirmiausia padėkoti už e, atsakytus klausimus, už patiktus atsakymus, tačiau mes dar su koordinatoriais, manau, parengsime kitą klausimų katalogą siekdami daugiau išsamesnės informacijos gauti. Pirmininkas, labai ačiū, baigiame svarstyti komisijos narių Šefčiovičių pateiktus klausimus ir jų atsakymus. Dėkojame komisijos nariu, kad atvykote, kad sutikėte išsames atsakymus kiek įmanoma į užduotus klausimus ir aš norėčiau dabar e, pirmo E, komisijos nario apsilankimo šiame garbingame komitete. E, aš norėčiau tik dar kartą pakartoti tai, ką sakiau įžangoje, kad mes sveikiname jūs su nuliniu klaidų lygiu, kuris buvo nustatytas audito rūmų ir manau, kad iš tiesų šį rezultatą pakartoti. E, E, būtų labai sudėtinga, taigi manau, kad jūs tikrai čia nusipelnėte tam tikrą aukštą įvertinimą.